galėtumėt pasakyti? Aš nežinau, ką nori kolega pasakyti, prašom. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti, kad jūs filmuoja e, Ispanų televiziją. Aš tiesiog norėjau spontaniškiems pasisakymus įsitraukti į sąrašą. Taip, e, užfiksavome jūsų norą, o dabar šiandien po pietų turėtume kalbėti, e, rengsimės bendras diskusijas, prieš tai kalbėjome apie Europos semestrą, vyko taip pat bendros diskusijos, pono Debaker, pono Gutierės ir pono Koferati pranešimai buvo kartu svarstomi, pradėjome diskusiją šiandien ryte, 9 ir matome kad pirmasis dabar pasisakys ponas Alkadravui. Labai ačiū pirmininkė, gėrimas komisijos nariai, kolegos. Šiandieną kalbėsime apie labai sudėtingą e, klausimą geležinkelio priemonių paketą. Daug jau diskusijų vyko e, ir toliau vyks e, šiais klausimais diskusijos. Asmeniškai galiu pasakyti, kad aš e, galbūt e, netai pasakyčiau apie rinkos atvėrimą, bet mes, jeigu norime bendrosios rinkos, rinkos gerinškios srityje, turime vienodų taisyklių operatoriams sąlygų. Ir mano pranešime būtent apie tai kalbama. Komisijos pasiūlymas tikriausiai niekam nepaslaptis, yra man nepriimtinas, nes jame neatsižvelgta į tai, kad egzistuoja tiek daug skirtingų tinklų struktūrų, kad e, turime labai skirtingą padirtį valstybėse narėse e, rinkos atvėrimo klausimų. Norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėms, kurie dirbo su manimi, e, rengiant pranešimą dėl e, paketo priemonių, dėl kurio mes balsuosime rytoj. Turėtume e, žiūrėti į visus šios dalykus kaip į priemonę, kaip į tikslą. Mums reikia sukurti paskatas geresniai rinkai ir tai bus įmanoma, jeigu mes uh, pasižiūrėsime į svarbiausius aspektus, reikia deramos pusiausviros, reikia e, iš vienos pusės užtikrinti viešai paslau, viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir taip pat e, e, numatyti teisingas konkurencijos sąlygas, pavyzdžiui, E, kad e, padaryti taip, kad negalima būtų e, pasirinkti skaniausių kasnelių ir komerciniuose maršrutuose. Reikia mums pagrindinių taisyklių dėl įmonių geležinkelio operatorių, reikia žiūrėti, kaip veiks patronuojančios bendrovės, patronuojamos bendrovės reikia ir socialinių vienodų sąlygų, taip pat užtikrinti, kad keleivių teisės bus užtikrintos, kad bus jiems e, suteikta derama informacija, pavyzdžiui, įsigijant bilietus. Klausimas nepaprastai sudėtingas, bet diskusijos vyko labai vaisingai. Turime paketą, kuris e, transporto komitete sulaukė balsų daugumos ir manau, kad galėsime mes toliau e, dirbti. yra jau atveju, kai pasirenkami tie skaniausiai kasneliai. Ir mes turime pasižiūrėti į tai, turime įvertinti galimybės, įvertinti ekonominės pusiausvyros elementą. Kalbėjome apie valdyseną, turime daug pakeitimų, kurie skirti komisijos pasiūlymui pakeisti, mums reikia papildomų taisyklių. Yra svarbu, kad derami rinkos mechanizmai veiktų, mums to reikia su ponu. Uh, Fykol ir kitom, kitais kolegomis pateikėme atitinkamus pakeitimus, kurie yra pagristi mūsų diskusijomis, sustarimais transporto komitete, nes mes negalime leisti sušvelninti taisyklių, susilpninti jų ir kolektyvinės sutartys e, taip pat yra e, privalomas laikytis dalykas Manau, kad pasiūlymas yra neblogas ir pasakysiu, kad dėl tai, dėl ko mes dėrėjomės, yra tikrai pagerinantis pasiūlymą dalykas. Ačiū, kolega. Dabar prieš perinant prie kito pranešėjo, norėčiau paprašyti, kad pritartumėte vakarykščio posėdžio protokolui Ar yra prieštaraujančių? Patvirtinsime protokolą? Ne. Nėra prieštaraujančių? Patvirtiname. Ir dabar sutiksiu žodį ponui Matijo Groš. Ačiū, pane komisijos nariai. Norite pasakyti dėl darbo tvarkos? Kokį norėtumėte? Pardon. Sí. Si